Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponai ir ponios, atsiprašau, kad vėluoju į posėdį. Tačiau uh, šiuo metu vyksta Europos parlamente uh, įdomi konferencija, kurioje dalyvauja atstovai iš visos Europos Sąjungos. Ir aš turėjau konferencijoje pateikti žanginę kalbą ir dėl tos priežasties vėluoju į šį posėdį. Tai yra dviejų parlamento komitetų bendras posėdis. Pirmininkė, man labai malonu kartu su jumis pirmininkauti šiam posėdžiui. Kalbant apie darbo tvarkės projektą, jis yra jūsų aplankuose. Jeigu neturite komentarų, darbo tvarkės projektas laikomas patvirtintu. Nematau, kad kas norėtų pasisakyti. Kalbų režimas. E, vertimas bus užtikrintas į visas kalbas, įskyrus maltiečių, kruatų ir slovynų. Trukutis informacijos apie darbo tvarką. Mes kartu rengėme svarbų pranešimą. Ir aš norėčiau pasveikinti visų pirma jūs visus. Džiaugiuosi tuo, kad puikiai bendradarbiaujame, sunkiai dirbame rengdami šį e, įdomų pranešimą. Konkrečiai norėčiau padėkoti poniai Ford už e, jos veiklą ir taip pat norėčiau pasveikinti du bendra autorius – ponę Gebhardt ir ponę Kalas. Kalbant apie pranešimą, šį pranešimą jis bus aptariamas bendruose mūsų komiteto posėdžiuose ir kiekvieną kartą, organizuojant tokį bendrą posėdį, bus rengiama atskira bendra darbo atvarkė tokiems bendriems posėdžiams e, pirmininkaus e, taip pat abu komiteto pirmininkai. Taigi tiek būtų dėl procedūrinių dalykų. Ar e, turite kokių nors klausimų ar pastabų? Klausimų matau, kad nėra. Tad galima pereiti prie trečiojo darbo tvarkės punkto, kuris yra susijęs su kūriamu bendrosios skaitmeninės rinkos aktu. Pone Ford. Visi Ačiū pirmininkė, ačiū e, už suteiktą žodį. Labai malonu, kad posėdį stebi tiek daug žmonių. E, yra organizuojamas bendras kelių e, komitetų posėdis, todėl kad keliems komitetams yra svarbus bendrosios skaitminės rinkos klausimas. Ponas Buzikas pirmininkaus pirmajam diskusijų raundui kuriame dalyvaus e, bendra pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, o aš e, pirmininkausiu antroje e, sustikimo dalyje. Taigi, gerbiami kolegos, jeigu norite, norėsite pasisakyti, prašau apie tai mus informuoti, kadangi mes turime sudaryti kalbėtojų sąrašą. Prašau aiškiai iškelti rankas ir um, aš tikiuosi, kad niekas neįsižeis dėl to, kad mes priemėm sprendimą, kad pirmoje eilėje turės sėdėti e, vicepirmininkai, koordinatoriai ir bendra pranešėjai, o šešėliniai pranešėjai sėdės antroje eilėje. E, reikės pasižiūrėti, kiek žmonių norės kalbėti. Ir antroje e, mūsų sustikimo dalyje aš perskaitysiu kalbėtojų sąrašą ir jeigu ką pražiūrės, jūs galėsite atkreipti į tai mano dėmesį. Ačiū, ačiū Viki. Aš norėčiau pasveikinti e, mūsų svečius ir priminti, kad e, čia posėdžiauja dviejų komitetų nariai, iš viso daugiau nei šimtas narių Iš viso Europos parlamente dirba 751 narys, e, kurie e, susirenka šioje plenarnių posėdžių salėje, kai yra balsuojama. Taigi, balsavimo metu praktiškai niekam kitam vietos nelieka, tik parlamento nariams. O dabar E, posėdžių salėje e, yra ir parlamento nariai, ir jų patarėjai, ir asistentai. Ir e, turiu dar kartą priminti, kad šiuose dviejose komitetuose dirba apie 120 narių, kurie yra susėdę pirmosiose eilėse. Dar norėčiau priminti, kad svečiai gali klausytis vertimo į 21 kalbą. Taigi, trečiasis darbo tvarkės punktas, kūriamas bendru, bendrosios skaitmeninės rinkos aktas. E, diskusijoms yra numatyta dvi valandos. Jūs greičiausiai žinote, kad e, komisija e, šeštą gegužės patvirtino komunikatą dėl bendrosios skaitminės rinkos strategijos ir kaip Europos komisija siūlo, pasiūlė, Iš viso bus įgyvendinti 16 e, veiksmų pagal tris sritis ir dabar Europos parlamentas turi pateikti savo reakciją nes komisija nori, kad visa tai būtų gyvendinta iki 2016 metų pabaigos. Taigi Europos parlamentas turi pateikti konkrečių pasiūlymų. Prieiga prie skaitmininių e, produktų yra labai e, svarbus dalykai Europos parlamentui. E, mes norime, kad būtų sukurtos e, tinkamos sąlygos skaitminėms tinklams veikti ir kad būtų sukurtos sąlygos skaitminiai rinkai aukti. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį abiems pranešėjams, kad pastarieji pristatytų pranešimą. Kiekvienam pranešėjui yra skirtos septynios minutės. Po to suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams arba jų pavaduotojams. Kiekvienam bus skirta po 3 minutes. O tada suteiksime žodį visiems kitiems kolegoms. Taigi dabar pradėkime nuo mūsų pranešėjų. Pone Evelin Hep, Hephart, o po to suteiksime žodį ponai Kaja Kalas. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Vielen Dank äh, für. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už suteiktą galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Prieš pristatydama mūsų pranešimą detaliau, norėčiau padėkoti mano bendra pranešėjai. E, Dirbame kartu labai konstruktyviai, ypač e, tuose srityse, kur mums buvo sunku susitarti ir pavyko priimti sprendimus. Manau, kad tai labai gerai. Galėsiu papasakoti apie tuos sunkumus, kurių mums kilo, nes, žinoma, juos būtų svarbu aptarti. Taigi, visų parlamentų narių vardu dvi pranešėjus pristato šį pranešimą ir žinoma, tik aptardami visus skirtumus, visus sunkumus e, galime e, susitarti, e, viską nuspręsti. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į su šiuo pranešimu susijusius kitus pranešimus ir 53 straipsnį. Taigi bus įdomu pažiūrėti, kaip klostysis diskusijos Mums e, pavyko įspręsti jau kai kurios organizacinius klausimus ir tikiuosi, kad e, ir toliau dirbsime labai sėkmingai, kaip ir iki šiol. Ši tema labai svarbi ir tai akivaizdu ir parlamente, ir kitur. Šiuo metu vyksta tam tikra skaitmeninė revoliucija ir Tai daro poveikį visoms sritims gyvenime, visuomenėje ir dėl to reikia nagrinėti labai daug dalykų, kad rastume kylančių problemų sprendimus. Tai problemos, kurioms spręsti reikia holistinio visapimančio paužiūrio. Tokio paužiūrio reikia todėl, kad Reikia vertinti visą kontekstą, nespręsti kažkaip pavienių dalykų. Mums rūpi ir pramonė, ir gamyba. Tarkim, yra trimačiai spausdintuvai, kurių pagalba galima gaminti naujus produktus, apie kuriuos net negalėjome pasvajoti prieš keliarius metus. Ir šioje srityje e, atsiranda vis daugiau inovacijų. Taip pat yra ir paslaugų sektorius, yra įvairių platformų, veikia pasidalyjamoji ekonomika, tarkim, yra daug labai galimybių apsipirkti internetu, bet e, su tuo susiję ir daug sunkumų. Atsiranda pokyčių dėl to, kaip ateityje dirbsime bus e, pokyčių susijusių su elektroninė vyriausybė, su tuo, kaip e, vyriausybės imsis e, savo darbų ir, tarkim, be kita ko, tarp kitų inovacijų aptarėme elektroninius viešuosius pirkimus. Akivaizdu, kad jau dabar turime pradėti galvoti apie tai, kokia bus tolesnė pažanga. Turime viską išanalizuoti tam, kad nustatytume, kokios naudos e, galime gauti iš šių situacijos, su kokiais sunkumais susidursime, kokia kyla rizika. Taip pat reikia žinoti, ką galime nuveikti teisės aktų pagalba. Šiame etape dar negalime sakyti, ką būtina daryti. Reikia viską apgalvoti pirmiausia. Ir čia turėtume visų pirma aptarti, kaip e, elgsime su infrastruktūra, ką darysime šioje srityje, kaip e, viskas klostysis. Pavyzdžiui, kalbėjusi su ūkininkais ir jie sakė, kad e, tai kelia tam tikrų sunkumų. Europos komisija prašo jų siūsti informaciją elektroniniu formatu. Bet daugeliu atveju naudojamis vis dar modemais, dar nėra tinkamos skaitmeninio ryšio, taigi reikia imtis tam tikrų veiksmų. E, šioje srityje e, kitas pavyzdys būtų apsipirkimas internetu. Šioje srityje reikia užtikrinti, kad e, vartotojai galėtų pasitikėti tomis apsipirkimo internetu galimybėmis kuriomis naudojasi. Taigi čia tikrai labai daug sričių, kurios mums rūpi, kurios, kurios turi mums rūpėti. Žvelgiam ir tai, kas įtraukta į komisijos strategiją. Tikrai nenorėtume skirtingų taisyklių, nesvarbu, ar apsiperkame internetu ar ne internetu. Bet reikia atsižvelgti į vairius niuansus, pagalvoti apie tai, ar perkiam, perkami skaitmeniniai produktai ar ne, ar priekyba vyksta tarp valstybinių mastų ar ne. Visur šiaip ar taip turėtų galioti vienodos taisyklės ir viską reikia labai kruopšiai apmastyti, reikia pažiūrėti, ką nori šiuose srityse nuveikti Europos komisija. Taip pat e, dar viena e, svarbi problema, kuri e, labai aktuali ponui Ansip, tai su geoblokavimu susijusiu, susijusi problema. Yra geoblokavimas žiniasklaidos ses, sritis. Taip pat, tarkim, galima pabandyti įeiti į kokią nors interneto svetainę ir e, jūs e, iš jos esate nusiunčiami į kitą svetainę dėl savo geografinės padėties. Taigi yra įvairių e, sunkumų šioje srityje susijusių su konkurencija, su kitais dalykais. Reikia pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti sažiningą paslaugų konkurenciją, tarkim, tarp interneto naršyklių. Ar Reikia pagalvoti apie tai, kokį poveikį visą tai daro darbo rinkai, ar iš tikrųjų norime, kad būtų kuriamos nestabilios, neužtikrintos darbo vietos, kad būtų kuriamos nestabilios sąlygos. Čia galėtume pateikti Kalifornijos pavyzdį, tarkim, Matau, kad mano laikas jau baigėsi, tik e, pridursiu, kad neutralumas tinkle, elektroninė vyriausybė ir e, kitas, e, kiti dalykai susijęs su elektroninė vyriausybė yra tie klausimai, kuriuos turime aptarti. Baigsiu, nes galėčiau kalbėti be galo. Taip, ponia, ačiū. Bet kuriuo atveju dar jūsų bendra pranešėja galės ką nors pridurti ponia Kalas. Taip, ačiū labai, ačiū. Noriu padėkoti poniai e, Gebhardt už bendradarbiavimą, rengiant e, šį pranešimą. Dėl kai kurių klausimų, kaip minėta, buvo nelengva susitarti, laikėmės skirtingų paužiūrių, bet e, manau, kad mums pavyko užtikrinti tinkamą pusiausvyrą šiame pranešime. Apskritai manau, kad būtų labai svarbu, kad E, abu komitetai ir toliau sėkmingai bendratarpiautų, dirbdami ties šiuo pranešimu ir kitur, e, kitose srityse, kuriuose aktyviai veikia šie du komitetai. E, dėl laiko terminų gavome EPP prašymą atidėti balsavimą nuo 11 iki 14 Ir galime e, patikinti, kad šis pranešimas bus pateiktas plenariniai sesijai sausio mėnesį. Visi susitarėm dėl tvarkarašių, dėl darbų grafiko ir svarbu, kad institucija galėtų įsakyti savo nuomonę dėl to ir komisija kartu taip pat galėtų pristatyti savo požiūrį skaitminę rinką. Man kaip įtrek e, pranešėjai Viena svarbi žinia yra ta, kad jeigu Europa e, negalės e, pasinaudoti skaitmeninę transformaciją, panaudoti jos e, savo naudai, skaitmeninių technologijų, inovacijomis, tai bus labai nepalanku mūsų konkurencingumui. E, tarkim, e, kalbant apie mesgymo mašiną, jeigu ji jau yra išrasta, nėra prasmės prieš ją kovoti, reikia tiesiog e, ją naudotis ir pagalvoti apie tai, ką reikėtų pakeisti, kad galėtume ją naudotis, nes kitaip laukia nesėkmė. Vienas svarbus aspektas - sukurti pakankamus mastus įmonėms Europos Sąjungoje ir tam e, reikia politikos, kuri remtų inovacijas, e, kurios tikslas būtų kurti naujų galimybių įmonėms. Ir reikia didinti mastus, reikia skatinti įvairių platformų konkurencingumą, tai labai svarbu mano nuomonė. Vartotojas yra pagrindinė varomoji jėga ir būtent Todėl e, mūsų pranešimas taip e, stipriai orientuotas į vartotojų teisų apsaugos strategiją. Mums taip pat reikia plano, e, kaip užtikrinti pramonės skaitmenę transformaciją, nes svarbu kalbėti ne tik apie IRT sektorių, bet ir IRT technologijų panaudojimą kituose sektoriuose. Visi sektoriai turi didelį potencialą, kaip e, panaudoti inovacinės e, technologijas. Reikia naudotis duomenimis, vertinti, kaip galima e, sukurti skaitmeninę rinką ir uh, kaip įveikti įvairias kliūtis ir apribojimus, nes e, šiuo metu e, bendrosios duomenų rinkos nebuvimas neleidžia įmonėms daugeliu atveju investuoti į naujasias technologijas, į skaitminę ekonomiką. Inovacijoms e, labai svarbus du dalykai. Visų pirma, infrastruktūra. Tai labai svarbu ir komisija turėtų užtikrinti, kad išlaikytume e, savo konkurencingumą telekomunikacijų rinkoje, kad būtų vienodai gyventinamos taisyklės. Taip pat e, norėčiau paminėti, kad vienas telekomunikacijų, e, viena telekomunikacijų reguliavimo institucija negalėtų pakeisti nacionalinės valdžios institucijų, bet tokia viena reguliavimo institucija galėtų apriepti visą telekomunikacijų sektoriaus kontekstą ir uh, tiesiog e, nurodyti krypti, bendrą krypti, kaip dirbti šioje srityje, kad būtų apsaugota mūsų rinka ir kad būtų vykdoma e, tinkama vidaus rinkos priežiūra. Tai yra labai svarbu tos rinkos veikimui. Taip pat e, labai svarbu užtikrinti neutralumo tinkle principą, kad jis būtų taikomas vienodai visoje Europoje Taip, tarkim, galime atsikratyti roamingo mokesčių ir kitų dalykų, kurie yra kliūtis. Taip pat e, vienas svarbus dalykas yra vyriausybės viešasis administravimas, kuris e, turi suvedinti svarbų vaidmenį šioje srityje e, įvairūs atviri duomenys, duomenys, kurie yra skelbiami, vyriausybių, valdžios institucijų. Visą tai labai svarbu MVI, kad jos galėtų rasti naujų sprendimų. Taip pat e, elektroninės valdžios e, plėtra palengvina gyvenimą ir įmonėms, ir gyventojams, nes e, tokiu būdu galime tiesiog sutaupyti daug laiko. Ir dėl to gali būti lengviau dirbti įvairiose srityse. Todėl, kaip jau sakė ponia Gebhardt, e, nenorėtume čia taikyti universalumo principo ir galėčiau visiškai tam pritarti, nes įmonės iš tiesų gali sutaupyti labai daug laiko mm, jeigu gautų visą informaciją, je, jeigu pateiktų visą informaciją e, vieną kartą, nereikėtų to paties daryti kelis kartus, tai būtų labai naudinga. Taip pat e, šiame pranešime minima ir kitų klausimų, bet e, jų nebeaptarsiu, lauksiu visų jūsų nuomonės, jūsų komentarų ir labai laukiu glaudaus bendratarpiavimo su kolegomis. Ačiū, ačiū Ponios abi pranešėjos e, galės dar diskusijos pabaigoje įsakyti e, papildomų pastabų, taigi galite tam dabar jau pasiruošti. Norėčiau įsakyti e, pasiūlymą dėl abiejų komitetų balsavimo gruodžio 14 dieną. Tai bus pirmadienį vakare Strasbūrė. Ir manau, tikrai būtų verta užsitikrinti visų politinių frakcijų pritarimą, nes tam, kad balsavimas sausio mėnesį vyktų sklandžiai. Komitetų pirmininkų uh, suėgos rekomendacijos galėtų būti naudingos, galėtume kartu su ponė Vicky Ford uh, paremti šią mintį ir e, pirmininkų sueiga galėtų pasirūpinti atitinkamai. Taigi prašau visus atkreipti dėmesį į šį klausimą ir paruošti um, frakcijų lyderius dėl šių dviejų datų e, sausio mėnesį plenarinėje sesijoje ir prieš tai dar gruodžio 14 dieną pirmadienį Strasbūrę, kai vyks balsavimas abiejose komitetuose. Na, o dabar suteiksime žodį uh, šešėliniams pranešėjams arba jų pakaitiniams atstovams. Iki trijų minučių jie gali pasakyti, pasisakyti visų pirma ponė Hirkonin, EPP atstovė. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju pranešėjams. Dėkoju už jūsų darbą, poniai Kalas ir Kepmart. Šis pranešimas yra labai svarbus. Kaip žinome, Europos skaitmeninė ekonomika yra labai svarbi Europos augimui ir darbo vietų kūrimui. Ji taip pat labai svarbi siekiant modernizuoti tradicinę pramonę. Tačiau mes dar neturime skaitmeninės bendros rinkos. Kliūtis tarp valstybių narių turi būti e, panaikintos, kad būtų sukurta ta rinka. Mes savo piliečiam turime pasiūlyti įvairesnės tarp valstybinės paslaugas, kurios palengvintų geresnę prieigą prie e, verslui ir ypač MVI prie tarp valstybinių rinkų. Žinome, kad naujos paslaugos gali būti naudojamos tik, te, tik tada, jeigu prie interneto prieiga bus greita ir patikima. Todėl norime užtikrinti ir padidinti investicijas į infrastruktūrą, ypač e, kalbant apie naują plačiai juostį internetą ir kuo daugiau žmonių turi būti prisijungę prie interneto. Kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, mes norime, kad Europos informacijos ir technologijų pramotė būtų geriau integruota Ir norime, kad e, tokių paslaugų tiekėjai teiktų paslaugas visoje Europoje. Taigi dėkoju pranešėjams už darbą rengiant šį pranešimą. Manau, kad tai yra geras pagrindas darboje ateityje. Tikimės, kad sulauksime taip pat ir pakeitimų. Vienas iš dalykų, kuriuos norėtume sustiprinti pranešime, yra pramoninis šio aspekto pagrindas, todėl kad patys esame iš įtrė komiteto. Kalbant apie skaitmeninimą ir pramonę, yra dvi pusės. Visų pirma, reikia pagalvoti apie tai, kaip pagreitinti pra, pačios pramonės skaitmeninimą. Ir čia ir tai liečia tiek tradicinės, tiek kitas pramonės šakas, tokias kaip gamybos, energetikos paslaugų, švietimo sektorius, visus šios sektorius reikia aktyviai stiprinti. Antra, reikia pagalvoti, kaip pramonė gali prisidėti prie visuomenės skaitmeninimo. Skaitmeninimas taip pat leidžia įdėkti naujus verslo modelius ir paslaugas. Visi šie aspektai yra labai svarbus stiprinant darbo vietų kūrimą ir augimą. Europoje. Žinome, kad reikia įgyvendinti daug reformų siekiant išplėtoti Europos skaitmeninę bendrą rinką. Daugeliu atveju dažnai reikia pakeisti po, mūsų požiūrį, kad šis darbas turi būti atskirtas nuo kitų. Kaip tik reikia į skaitmenės paslaugą žiūrėti kaip ir į kitą kaip, kaip į kitas. Tai sukurtų vienodas sąlygas tiek vartotojams, tiek verslui. Taigi matome daug galimybių skaitmeninime ir tikimės, kad ateityje visi kartu bendradarbiausime tobulindami šį pranešimą. Dėkuoju. Kitas MPP e atstovas. Filip Žuvan. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos, visų pirma norėčiau pasveikinti bendra pranešėjas. Gepard ir Kalas už jų suderin, subalansuotą tekstą. Europa vėluoja, kadangi sakoma, jog šiandieną didžioji dalis paslaugų, internetinių paslaugų, 54 procentai yra iš, iš JAV. Reikia stimuliuoti inovacijas, reikia palengvinti ekonomikos visų sektorių pereimą prie skaitmeninės ekonomikos. Reikia transformuoti visas tradicinės ekonomikos šakas į skaitmeninės. Reikia taip pat mainų ekonomiką paskatinti, kad ji taptų skaitmeninė, taip pat reikia padaryti tinkamus pasirinkimus. Reikia siekti, kad Europa būtų skaitmeninė, skaitmeninis regionas, skaitmeninė gale. Kitaip mes dar labiau atsiliksime ir negalėsime kitų valstybių pasivyti. Taip, man atrodo, kad e, taip pat ir teisinė bazė turi prisiderinti prie e, internetinės priekybos, reikia adaptuoti šią teisinę bazę bendrai ir harmonizuotai. Antra, reikia, kad atsakomybė, taip pat ir išlaidų pasidalėjimas ir pelno pasidalėjimas būtų paskirstytas tarp visų veikėjų. E, Negali būti, kad vieni neturi jokios atsakomybės, o kiti per nelik didelę atsakomybę. Reikia užtikrinti sistemą, kuri būtų patikima ir lojali. Trečia, reikia sukurti, tai yra sudėtinga, reikia naują sukurti finansinį e, režimą, mokestinį režimą, nes negalime kalbėti apie tradicinę VATS, PVM, atsiprašau, sistemą, kalbant apie tokį skaitmeninį modelį. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad infrastruktūra būtų plėtojama, nes skaitmeniai ekonomikai reikalinga infrastruktūra. Visur taisyklės turi būti tinkamai dėktos, reikia jas įgyveninti ir nacionaliniu lygmeniu, reikia užtikrinti, kad būtų visos Europos ekonominė sistema, o ne suskaidyta į 28 sistemas. Europa e, patyrė daug pramoninių revoliucijų. Mes sukūrėme spausdinimą, pradėjome pramoninę revoliuciją, sukūrėme kiną, aviaciją, automobilius. Kas kartą visos šios revoliucijos e, kilo dėl to, kad Europą jie sukūrė. Dabar atėjo laikas naujai revoliucijai, mes esame e, tos revoliucijos veikėjai. Reikia, kad mes būtume geri veikėjai. Dėkoju. Kolegai toliau kalbės ponia Kumpula Natri iš socialistų frakcijos ir jie taip pat atstovauja įtre komitetą. Dėkuoju. Labai džiaugiuosi galėdama dirbti su šiuo klausimu. Ir labai puiku, kad net 120 narių dirba ties šiuo pranešimu. Taip pat labai gerai, kad galime išklausyti bendrai kelių komitetų nuomonių reikia viską svarstyti horizontaliai ir integruotai. Tik tokiu būdu atsižvelgsime į visus aspektus, nes jų kalbame apie skaitmeninę visuomenę. Mm. Manau, kad mes galime patobulinti komisijos pradinį pasiūlymą. Visų pirma, įtrė mano, kad labai svarbu skatinti skaitmenės investicijas. Jeigu bus dar vis tie skaitmeninės atotrukis e, kai, ir kai kurios MVI ir namų ūkiai negalės dalyvauti šioje ekonomikoje. Taigi reikia išklausyti suinteresuotųjų šalių, kaip eiti pirmin, tačiau taip pat reikia pasitelkti konkurencingumo ir kitas priemonės, kurias turime Europoje. tiems regionams, kuriems reikia labiausiai pagalbos, kuriuose mažiausiai išplėtota ši infrastruktūra, reikia padėti. Antras e, skaitmeninimo ramstis yra pasitikėjimas ir pasitikėjimas ne tik pas, paslaugomis, bet taip pat ir technologijomis, nes visą laiką atsiranda naujų sprendimų. E, labai svarbu pasirūpinti ir tų technologijų saugumu. Kuo daugiau skaitmeninama, tuo daugiau dėmesio reikia kreipti ir į saugumą. Taip pat e, ir pramonės atstovai kelia tuos pačius klausimus, kaip dėl saugumo, kaip dėl duomenų, e, kieno savininkai yra duomenys. Ir pastaruoju metu mūsų komitete buvo daug diskutuojama apie šį klausimą ir mes prieme išvados, kad ši revoliucija yra ne tik technologija, bet tai taip pat nulems, kokį visuomenės modelį pasirinksime įdėgų skaitmeninimą. Man atrodo, kad reikia tinkamai išanalizuoti, kaip bus paveiktas mūsų darbinis gyvenimas ir kokį socialinį modelį norime kurti remdamiesi šiais pokyčiais. Juk mes esame atsakingi už tai, kad, bus su, kad visuomenė taip pat būtų vystytųsi atitinkamai. Mes neturėtume bijotis platformų, negalime kalbėti apie vieno tipo platformas, yra pavyzdžiui keli jų tipai, pramoninė ir kiti, pavyzdžiui, soc... paslaugų platforma ir klausimai komisijoje yra labai geras e, pradinis taškas, bet e, taigi baigsiu. Man atrodo, kad iš tikrųjų reikia užtikrinti, kad Europa eitų šio proceso priekyje ir kad Europoje prasidėtų penktosios kartos užimtumas. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksime žodį dviems kolegoms iš ECR frakcijos, ponė Vicky Ford. Ačiū, aš esu šešėlinė pranešėja įtre komitete ir prisiminkime, kodėl mes visą tai darome todėl kad mes norime panaikinti kliūtis priekybai skaitmeninėje rinkoje. Tai yra sritis, kur Europa gali bendradarbiauti ir užtikrinti augimą bei kurti darbo vietas. Tai yra to, ko aš pageidauju. Aš noriu, kad ES būtų konkurencinga, kad joje būtų daugiau darbo vietų. Šiuo atžvilgiu reikia paminėti du dalykus. Technologinės inovacijos plėtojasi labai sparčiai, todėl mes savo darbę turime užtikrinti, kad būtų užtikrintas technologijų e, neutralumas ir kad neužsifiksuotume tik tai ties senomis technologijomis. Toliau, Skaitmininės rinkos neturi ribų, lyginant su esamomis rinkomis. Dėl tos priežasties mes turime žiūrėti ne tik į ES, bet ir į kitas pasaulio vietas. Pateiksiu ne vieną e, pakeitimų pasiūlymą, bendradarbiaudama su kolegomis. O kalbant apie dalykus, kurie yra akcentuojami pranešime, elektroninė valdžia. Laikausi nuomonės, kad ir um, e-prekyba. Laikausi nuomonės, kad yra įvairių būdų, kaip užtikrinti vartotojų pasitikėjimą e, elektroninė prekyba, kurie nėra paminėti komisijos e, komunikate. Pavyzdžiui, vartotojams būtų galima pateikti informaciją apie jų teisės. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti e, pasitikėjimą elektroninę priekybą. Kalbant apie konkrečias vartotojų teisės, galiu sakyti, kad yra skirtumas tarp e, priekybos internetu ir priekybos ne internetu. Jeigu, e, sakysime, perki prekę internetu, nebeturi tų pačių teisių, nei perkant tą pačią prekę ne internetu. Todėl laikausi nuomonės, kad reikia peržiūrėti visus egzistuojančius teisės aktus ir e, suderinti vartotojams suteikiamas teisas. Kalbant ir apie tradicinę rinką, e, vartotojai nenori atsisakyti e, jiems suteiktų teisių. Kai kuriuose srityse yra būtent dėl tos priežasties pasiekta tik tai minimali harmonizacija. Dėl siuntinių. E, man atrodo, kad komisija pateikė puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, kad būtų galima keistis geriausią praktiką, kaip padobulinti situaciją. Čia taip pat daug iniciatyvų būtų e, laukiama ir iš pačios pramonės. Dėl geografinio blokavimo. Manau, kad jeigu ši problema būtų spręsta, daugeliui uh, vartotojų e, gyvenimas e, palengvėtų. Šiuo atžvilgiu galbūt reikėtų reformuoti paslaugų direktyvos 20 straipsnį. Taip pat reikėtų konkrečių priemonių dėl PVM. Sutinku su kolegomis, kad reikalinga mainų ekonomika, reikia e, daugiau konkurencingumo, dirbti ir su saugiais duomenimis, reikia dirbti su saugia prieiga prie duomenų ir taip pat reikia elgtis atsargiai, kad kai yra e, sukūriami standartai, tai nebūtų daroma e, egzistuojančių monopolių naudai. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį atsir frakcijos vardu įtrė komiteto vicepirmininkui, ponui Olaf Henkel. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką, kuris, mano manimu, yra labai svarbus. Aišku, mes galime teikti pasiūlymus, rekomendacijas, tačiau tuo pat metu reikėtų pasakyti, ko nereikia daryti – Tai, ką dabar rengia komisija, mano manimu reiškia, kad yra nustatomi tikslai, kurių nereikia. Mes turėtumėm koncentruotis ties dalykais, kurie jau egzistuoja. Vis dėlto komisija, pavyzdžiui, sako, kad turėtų būti skatinama internetinė priekyba, E, kalbame apie konkrečius skaičius, aš laikausi nuomonės, kad komisija tikrai neturėtų priimti sprendimo, kad, sakykime, X šalis iki 25 e, metų užtikrinti, kad 50 procentų visų sandorių būtų sudaroma internetu. Tokius dalykus turi e, spręsti pačios valstybės. Ir tai e, neturi būti e, vienas iš prioritetinių klausimų ir todėl aš norėčiau, kad būtų atmestos tokios komisijos iniciatyvos mūsų pranešime. Ačiū. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ALDE frakcijos atstoviai šešėliniai pranešėjai poniai Ditai Haransovai. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjams už pranešimą. Jis yra puikiai subalansuotas. Pakalbėsiu apie tris svarbiausius principus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį aptarinėjant skaitmeninę rinką. Visų pirma, mūsų tikslas yra sukurti pagrindą rinkai. Nesistengime reguliuoti kiekvienos rinkos detalės. Mes sukurkime bendrą struktūrą, E, pagal tai, kokios rinkos mes norime. O rinkos e, dalyviai galės laisvai konkuruoti e, mūsų sukurtoje rinkos struktūroje. Patys rinkos dalyviai nuspręs, kaip vadovautis mūsų sukurtais principais. Kai bus sukurta minėta struktūra, mes, kaip teisėkuros proceso dalyviai, turėtumėm atsitraukti ir leisti rinkos dalyviams veikti. Mes nenorime, kad na, tas pernelyg intensyvus e, fizinės rinkos reglamentavimas persikeltų ir į skaitmeninę rinką. Mes e, nenorime padaryti, e, nenorime, kad būtų padaryta žala skaitmenės rinkos augimui. Antras dalykas. Taip pat reikėtų paremti inovacijas. Mes turime paremti tuos europiečius, kurie kūrė naujas platformas ir kurie prisideda prie mainų ekonomikos formavimo. Mes turime teikti jiems paramą. Ir turime kurti e, tokią kultūrą, kur e, žmonės nebijotų kurti Mes neturime užkirsti kelio naujoms idėjams vien dėl to, kad jos netitinka praėjusio amžiaus idėjų. Tie, kurie e, dalyvavo IMKO komiteto posėdžiuose, žino, kas buvo pasakyta. Buvo kalbama apie inovacijų laisvę, kuri ir privedė prie e, skaitmeninės revoliucijos. Mes taip pat nenorime, kad e, būtų užkirstas kelias konkurencijai iš išorės. Mes tiesiog turime suteikti priemonėms, priemonės įmonėms, kad pastarosios įveiktų rinkos kliūtis ir kurtų tokius produktus, kurie yra priimtini vartotojams. Galiausiai, sukūrę struktūrą ir kultūrą, mes turėtumėm eliminuoti kliūtis, e, kurie E, kurios atsirado per teisės aktus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime eliminuoti e, kliūtis, kurios yra susijęs su intelektinės nusavybės teisėmis, dėl kurių kyla problemų su inovacijomis. Tuo pat metu mes turime stengtis pagerinti ir palengvinti gyvenimą paprastiems gyventojams. Ačiū, ponė. Dabar du uh, e, guje atstovai. Pirmiausia, ponė Ernst uh, iš ITRE. Ačiū. Norėčiau padėkoti abiem pranešėjoms už jų darbą. Manau, kad tai gana akivaizdi, viena vertus ir kita vertus labai svarbi tema. Galėčiau pritarti tiems, kas jau kalbėjo, kad taip, e, taisyklių reikia e, ir reikia reglamentuoti tas sritis, e, kurias galima reglamentuoti, bet reikia pusiausvėros. Viena vertus reikia konkurencijos ir kita vertus reikia apsaugoti pagrindinės teisės. Mums tai labai svarbu. Galima daug ką nuveikti, tarkim, internetinės prekybos srityje galima reglamentuoti vartotojų teisės ir panašiai ir reikia jas apsaugoti, jas stiprinti, reikia aiškaus reglamentavimo šioje srityje. Taip pat manau, kad būtų toks pat aiškumas ir autorių teisų srityje užtikrintas, turime žinoti, ko norime. Dar vienas mums svarbus dalykas yra tai, kad reikia atsikratyti geografinio blokavimo. Tai nėra naujas klausimas, daugelis kolegų apie tai jau irgi kalbėjo. Šiuo požiūriu mums taip pat reikia aiškumo ir um, tą pabrėšime būtinai ateityje dirbdami. Yra daug uh, lūkesčių, daug pasiūlymų dėl uh, reglamentų, bet uh, mums svarbu, kad nebūtų paveiktas tinklo neutralumas, kad nebūtų jokios diskriminacijos kad e, būtų vienodos sąlygos e, visiems ir tinklo neutralumo klausimas turi būti sprendžiamas ne tik dėl roamingo ir roamingo mokesčių, jis svarbus apskritai savaime. Kitas mums aktualus klausimas susijęs su infrastruktūra. Uh, Kai kalbame apie infrastruktūrą, taip, žinoma, visi sutarėme, kad tai svarbu, kad reikia jas stiprinti, bet čia iškyla ir kitų klausimų, tokių kaip duomenų saugumas, duomenų apsauga. E, praeitą savaitę buvo priimtas e, Teisingumo teismo sprendimas, e, kuris turės poveikį pramoniai, įmonėms ir manau, kad negalime išvengti diskusijų šiais klausimais, turime galvoti apie teisę tvarkyti savo duomenis ir uh, Nors tai atsispindi tekste, tai atsispindi nepakankamai. Pateiksime atitinkamų pakeitimų pasiūlymų. Ačiū labai. Ačiū dabar e, taip pat GUE frakcijos vardu e, kolega Denis Dejong, IMKO komitetas. Prašom. Uh, let us go further. Um, two... Ne, eikime Toliau dabar du e, žaliųjų frakcijos atstovai Indrek Tarant iš ITRE komiteto, prašom. Ne, jo irgi nėra. Tuomet e, ponia e, Džiulė Reda iš IMKO komiteto. Ačiū labai pirminkę. Man e, žinoma, būtų labai malonu uh, užimti šešias minutės, kalbėti šešias minutės, bet kalbėsiu trumpai. Norėčiau visų pirma padėkoti bendra pranešėjoms, poniai Gebhardt ir poniai Kalas, už puikų darbą, kurį jos nuveikė. Tai puikus teksto projektas, uh, labai geras atskaitos taškas uh, tolesniems uh, mūsų. Uh, pamastymams ir pritarėme bendrai krypčiai, kad internetinių paslaugų reglamentavimas turi būti toks, kad būtų skatinamos inovacijos ir kartu, kad būtų apsaugotos pagrindinės teisės. Norėčiau paminėti kelias sritis, kuriuose mūsų nuomonė reikėtų pasigilinti į tam tikrus klausimus detaliau, e, pakeisti teksto projektą. Visų pirma, dėl e, reguliavimo aplinkos e, platformų. Pritarėme tam, kas parašyta šią temą, bet vis dėlto manome, kad reikėtų truputį pasvarstyti pamatinės problemas, iki šiol niekas mums negalėjo paaiškinti, kasgi iš tikrųjų yra ta platforma. Deja, Komisijos dokumentuose taip pat e, nėra aiškumo šiuo klausimu. E, faktiškai e, yra painiojamos paslaugos internetu ir paslaugų internetu teikėjai. Apibrieštis yra nepakankamai aiškios ir jas gali patekti ir pelno nesiekiančios organizacijos kartu atrodo ir reklama, jos sritis galėtų būti laikoma atitinkama platforma. Taigi manau, kad turėtume dar kartą apsvarstyti šį požiūrį, šią savoką ir pagalvoti, ar iš tikrųjų čia galima būtų taikyti universalų požiūrį. Ypač e, jeigu su šią savoką, platformos savoką bus siejama tam tikra atsakomybė. Man atrodo, kad mm, gali kilti problemų, jeigu šiandien kokia nors įmonė galėtų prisimti atsakomybę už Twitterio paskirų kažkokius skelbimus susijusius su animuotais vaizdais ir būtų blokuojamos tam tikros paskiros, bet paskiros gali būti naudojamos ir profesiniais tikslais, tai gana rimtas dalykas ir e, turėtų e, galioti labai aiškios taisyklės, pagal kurias būtų paisoma ir šiais socialiniais tinklais arba kitomis platformomis besinaudojančių žmonių teisės. E, taip pat e, jau keltą klausimų dėl e, skaitminio turinio įsigijimo. Manome, kad čia yra labai rimtų problemų. Taip pat Reikia turėti omenyje vartotojų lūkesčius, tarkim, kalbant apie elektroninės knygas, kai vartotojai turi tam tikrų lūkesčių dėl elektroninių knygų, atsižvelgdami tai, kaip atrodo popierinė ta pati knyga. Taigi taip pat reikėtų pagalvoti apie pirmojo pardavimo doktriną ir atitinkamas vartotojų teisės. Ačiū labai, ponė. Dabar e, vietoj pono Tarant, pono, ponas Raimond e, iš Žalių frakcijos. Ačiū labai, pirminkė. Kaip sakiau, į trio komiteto nuomonę e, šiuo pranešimu einama tinkama kryptimi bet e, reikia vis dėlto užduoti savo klausimą, kiek rimtai žiūrima į visus šiuos e, dalykus. Tarkim, 22 punkte pasakyta, e, kad reikia paisyti tinklo neutralumo, tai labai svarbu skaitmeniniai vidaus rinkai, bet po kelių savaičių bus bandoma atsisakyti to tinklo neutralumo uh, Nemanau, kad e, tai rodo mūsų rimtą paužiūrį šią problemą. E, kitas e, klausimas yra nuliniai tarifai, tarkim, kai yra teikiamos paslaugos nemokamai Google, Amazon ir kitų bendrovių, kai kuriomis paslaugomis galima naudotis nemokamai. Ir žinoma, Tai reiškia, kad e, tos e, tie bendrovių pavadinimai, tie prekių ženklai turi tam tikrą pranašumą, paprastai tai yra amerikiečių e, bendrovės ir reikia pagalvoti apie tai. Atrodo, kad ne visai rimtai žiūrime į šią situaciją. Reikia pagalvoti apie tai, ką iš tikrųjų siekiame apsaugoti. Bet kuriuo atveju manau, kad tai gera pradžia ir einama tinkama kryptimi, bet turime turėti omenyje visuomet, ko mes norime ir turime rimtai visą tai žiūrėti. Jeigu norime, kad e, mūsų nuomonę priimtų rimtai, Taigi turime apsvarstyti, kas bus įtraukta į šį pranešimą, nes kitaip jis neteks prasmės. Ačiū. Dabar e, FDD vardu, e, David Borelį įtrė komiteto vardu, prašom. Dėkoju pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti poniai Kalas ir Gebhardt už atliktą darbą. Ir noriu padėkoti už tai, kad pranešimas yra išbaigtas ir pragmatiškas. Mūsų frakcija e, stengtis prisidėti e, prie šio pranešimo, kad jis būtų orientuotas į ateitį. Konkrečiai e, orientuosimės į tris dalykus. Visų pirma, esame įsitikinę, kad e, siekiant bendros e, skaitminės rinkos, svarbiausia reikia orientuotis į vartotoją. Taigi, kuriant tokią rinką, reikia įtraukti ir paprastą pilietį. Taip pat mes daugiamės skiriame apmokymams sutarėme, kad e, bus e, labai svarbus e, kompiuteriniai įgūdžiai socialinės įtraukos kontekste ir kol kas mes nematome, kad šioje srityje būtų dedami kažkokie konkretūs žingsniai. Trečias dalykas - infrastruktūra. Apie tai buvo kalbėta. Jeigu nėra infrastruktūros, nėra prasmės kalbėti ir apie kitus dalykus. Prieiga prie plačiojuosčio ryšio E, turėtų būti užtikrinta visoms šeimoms ir visose regionuose. Tai turėtų būti esminis dalykas. Galiausiai mažos ir vidutinės įmonės. Mes ketiname pateikti pakeitimo pasiūlymų, kad pranešimas e, patobulėtų, nes bendra e, skaitminė rinka negali būti kuriama neįtraukianti to mažų ir vidutinių įmonių. Norėčiau E, paraginti visus šiame bendrame e, susitikime nepamiršti to holistinio požiūrio. Aišku, mes galime e, pasiskirstyti ir renkti atskiras pranešimo dalis skirtingose komitetuose, tačiau nereikėtų tokiu atveju pamiršti to holistinio požiūrio. Ačiū. Toliau ponui, žodis ponui Marko Dzulio, FDD. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjams už atliktą darbą, ačiū už tai, kad e, jūs pasiekėte pusiausvyrą pranešime. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, šis pranešimas yra labai svarbus. Tai yra pirmasis e, pranešimas ženklinantis ilgą kelią ateityje. Taigi mes galvojame apie ateitį. Ir Žinome, kad e, visuomenė keičiasi. E, skaitmeninė erdvė anksčiau buvo priemonė, o dabar tai tampa būdu e, tam tikriems visuomenės gyvenimo elementams. Taigi galime netgi pradėti kalbėti apie skaitmeninę pilietybę. Ir kad pilietybė būtų formuojama, nereikėtų pamiršti keletų aspektų. Visų pirma, lygybės. Kadangi tie, kurie vartoj, tie, kurie naudojasi internetu, turi turėti tas pačias teisės, turi turėti tą pačią prieigą prie internetinių prekių ir paslaugų. Šiuo atveju norėčiau paminėti geografinio blokavimo problemą. Tai yra diskriminacija. Mes Aišku, e, žinome, kad e, geografinis blokavimas turi tiesiog e, protekcionistinę priemonę, kurios turi nelikti. Antras dalykas. Mes norime, kad interneto vartotojai taptų aktyvūs. Ir šiam tikslui pasiekti mes turime pagerinti prieigą prie internetinių paslaugų. Tai yra iš vienos pusės. Iš kitos pusės turime užtikrinti, kad visos tos infrastruktūros, kurios užtikrina prieigą turi būti skaidrios. Galiausiai, reikėtų kalbėti apie lengvesnį, lengvesnius, paprastesnius duomenų mainus ir saugų duomenų pasikeitimą. Mes turime užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų internetu. Todėl reikia užtikrinti duomenų saugumą. Nes be pasitikėjimo mes negalėsime užtikrinti, kad naujos sistemos potencialas būtų maksimaliai išnaudojamas. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie e, tai, kad e, duomenis į kartais kaip komersinis produktas yra parduodami įmonėms. Tokiu atveju paprastas pilietis negali pasinaudoti e, savo teisėmis, nepaisant to, kad e, duomenys, kuriais keičiamis, yra susijęs su juo. Dėl tos priežasties aš kalbu apie realią e, asmens duomenų apsaugą ir realią galimybę E, piliečiui pasinaudoti savo teisėmis. Taigi aš laikausi nuomonės, kad aktyvus dalyvavimas, pasitikėjimas yra esminiai dalykai formuojant bendrą skaitmeninę rinką. Dėkoju. Ačiū labai, kolegos. Dabar e, ponia Barbara Kapel NF e vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiem bendra pranešėjoms Skaitmeninės vidaus rinkos struktūra labai sudėtingas klausimas ir tekstas labai sudėtingas. Yra šeši papildomi komitetai, kurie savo nuomonę teiks dėl šio pranešimo, taigi čia tikrai yra didelių sunkumų, bet esu tikra, kad puikiai susitvarkysite su šia užduotimi. Nebuvo paminėti kai kurie dalykai, kurie buvo įtraukti į komisijos strateginį dokumentą. Jūs e, kai kuriuos e, klausimus gana įdomiai aptarėt, pavyzdžiui, prieiga prie e, interneto, bet kai kurie dalykai yra minimi neigiamai. 11,6 milijardų eurų ta suma, apie kurią kalba komisija, tai pinigai, kuriuos būtų galima sutaupyti, užtikrinant tam tikras inovacijas. Bet Kartu kalbame tik apie 7 procentus MVI, kurie galėtų pasinaudoti e, šių inovacijų nauda. Galbūt galima būtų daugiau įmonių įtraukti. E, taip pat yra minimas toks klausimas kaip duomenų saugumas, duomenų apsauga, bet čia turėtume be kita ko galvoti ir apie teisėkuros e, klausimus, apie PVM, apie poveikį konkurencijai. Juk e, turime galvoti apie įvairius e, įmonių susijungimus ir kitus procesus, e, kurie vystosi skaitmenėjant paslaugoms ir pasauliu ir reikia užtikrinti, kad padėtis vartotojų požiūrį nuolat gerėtų, kad vartotojai labiau pasitikėtų rinką Tikiuosi, kad bus e, galima užtikrinti, kad būtų išnaudotas visas e, potencialas. Komisija mini, kad šios inovacijos užtikrins papildomus 415 milijonų eurų e, šiai rinkai ir Šiandien be kita ko patvirtinom pranešimą dėl vadinamų didelių duomenų ir dėl daiktų interneto. Taip pat daug kalbama ir E, tikiuosi, kad e, visa tai įneš savo indėlį. Infrastruktūra yra dar viena labai svarbi sritis. E, svarbu kalbėti apie augimą, apie darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Reikia iki 2020 metų į um, plačiuosti internetą investuoti 34 milijardus eurų, kad būtų gyvendinami užsibriežti tikslai, kad būtų palaikomas konkurencingumas. Uh, reikia naujos e, ekspertų rengimo programos tam, kad būtų tinkamai apmokomi asmenys dirbsantis e, šiuose sektoriuose. Ačiū darbas, e, kuris e, vyksta Europos parlamente šią temą, yra tinkamas atsakas e, darbui komisijoje, nes dabar komisijos narys Ansip ir dar 9 ar 10 komisijos narių dirba ties šiuo klausimu. Kadangi pasikeitė mūsų lankytojų sudėtis. Noriu informuoti dar kartą, kad visuomet e, laukiame lankytojų ir dabar vyksta dviejų e, komitetų vidaus reikalų e, ir vartotojų teisų komiteto ir energetikos ir pramonės komiteto posėdis. Komitetams atstovaujantis kolegos sėdi pirmosiose eilėse, o už jų nugarų sėdi patarėjai, Europos komisijos e, tarybos atstovai ir diskusija vyksta tarp dviejų komitetų narių. Dabar aptarėme labai svarbų klausimą bendrąją skaitmeninę rinką ir dabar suteiksiu žodį poniai Vicky Ford. Nice part, you know who's... Taip, aš dabar turėsiu e, vesti posėdį, kai prasidės chaosas, jūs vedėte organizuotąją dalį. O aš dabar turėsiu tvarkyti su visais norinčiais kalbėti vienu metu. Dabar perskaitysiu, kas yra kalbėtojų sąraše. Ir atsiprašau, jei būsiu praleidusi jūsų pavardę, prašau tada pakelti ranką. Taigi, Schwab, Kurzbild, Stund, Wozier, Steiler, Dalton, Shenvelova, Rochefort, Mitzi, Moody, Jakonsari, Dante, Verhagen, Schaffhauser ir Michael Baloney, kuris yra Libė pranešėjas. Kas dar norėtų, kad įrašyčiau juos į, ka, į kalbėtojų sąrašą? Vienas, du, Vienas, du, trys. Na gerai, gerai. Pilar būsite įtraukta į sąrašą. Ne, aš tik noriu paklausti, kaip jūs jų visus surašėte. Taigi įrašau Pilio del Arkastajo, Krosnicki, Zander. Taigi aš bandysiu keisti tvarką, kad galėtų pasakyti įvairių komitetų ir frakcijų atstovai. Ir kadangi mes gerbėme kitus komitetus, dabar duosiu žodžių Libė pranešėjui ponui Boniai. Dėkoju. Dėkoju, už, dėkoju abiem pranešėjoms, tikrai puikus yra padarytas darbas pranešimas yra geras ir manau, kad e, tas puikus darbas bus tęsiamas ir iki pat galo. Taigi dar sėki dėkoju. Manau, kad visų pirma mums reikia sprendimų, kurie leistų sukurti ir įtvirtinti pagrindą harmonizavimui tarp įvairiausių sektorių, sričių ir taip pat valstybių narių. Tai yra svarbiausias skaitmeninės bendros rinkos tikslas, būtent harmonizuoti ir surasti vieną bendrą sprendimą, o ne 28. Antra, mums reikia sprendimų, kurie pasiteisintų ateityje. Ir labai svarbu suvokti santykį tarp teisėkuros ir technologijos. Ir manau, kad reikėtų suvokti, kad technologijos visada greitesnės. Taigi, kai kuriuose sritise turime užtikrinti griežtą regulia, reglamentavimą, bet kitose reikia numatyti ir minkštuosius teisės aktus bei nereglamentavimo veiklą, nes ji yra parankesnė, norint užtikrinti skaitmeninį Europos vystimasi. Trečias punktas, ir kuris yra susijęs su Libe komitetu. Šioje naujoje srityje turime, spre, turime gauti sprendimus, kurie būtų patikimi Tai labai svarbu. Ir Libe komitete mes jau pradėjome dirbti, jau įvyko diskusija. Ir visų pirma, reikia pabrėžti, kad tikimės, jog bus užtikrinta atitiktis su tarp visų šios skaitmenės rinkos strategijos sprendimų ir duomenų apsaugos teisės aktų. Suprantame, kad duomenų apsaugos e, nuostatas reikia taip pat tinkamai suderinti su verslo ir ekonominio augimo sąlygomis. Taigi pusiausvira tarp duomenų apsaugos ir ekonominio augimo yra labai svarbi. Mes apie tai daug šnekame savo komitete. Taip pat būtina suprasti ir tamsėje interneto pusę, todėl Libė komitetas daug dėmesio kreips į kovą su neteisėtų turiniu internete ir kibernetiniais nusikaltimais. Reikia užtikrinti geresnį saugumą ir taip pat e, sukurti harmonizuotą visos ES atsaką, e, reaguo, e, gerinant situaciją tose srityse, kuriuose dabar nėra tinkamo saugumo. Taip pat reikia stebėti, kas vyksta su tinklo informacijos saugumo direktyva. Ir paskutinis pastebėjimas, kalbant apie duomenų ekonomiką, mes nenorime susitelkti tik į duomenų apsaugą, bet taip pat ir į duomenų savininkystės problemą. Tai yra labai aktualus aspektas duomenų ekonomikoje ir tikiuosi, kad bendradarbiausim ir su kitais komitetais. Taip, sako pirmininkė, aš jums skiriau papildomą minutę, nes kalbėjote Libė komiteto vardu, bet reikia laikytis dabar kalbėjimo laiko. Pilar de la Castaña. Aš kalbėsiu ispanų kalbą. Visų pirma, sveikinu du, dvi, bendra pranešėjas, tai nebuvo lengvas darbas, o šis tekstas tikrai yra puikus pagrindas ateities darbui. Manau, kad labai svarbu turėti bendrą viziją apie tai, su kuo susidurėme. Mes turime pakeisti įvairius teisės aktus, o pažvelkite, kokie kokia fragmentuota yra skaitmeninių aspektų situacija visoje Europoje. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų panaikintos kliūtis tarp parlamentinių komitetų, ne tik tarp įvairių teisės aktų įvairiose šalise. Turime imtis bendrų pastangų, kad parodytume save iš geriausios pusės, kad sukurtume palankiausiai įmanomą aplinką e, Europos bendrai skaitmeniai rinkai kurtis. Manau, kad tai yra mūsų pareiga. Norėčiau išskirti tris bendrus e, dalykus. Nėra e, prieštaros kokios nors tarp inovacijų, konkurencingumo ir naujos kartos tinklų kūrimo. O tam tik reikalingos iniciatyvos būtina kurti infrastruktūrą. Taigi štai yra psichologinė kliūtis, per kurią turime prasveršti. Antra, manau, kad skaitmeninės transformacijos metu panašioms paslaugoms, paslaugų tipams turi būti taikomos panašios taisyklės. Turime pagalvoti apie lygybę. Jeigu du tiekėjai tiekia tą pačią paslaugą, su jais turi būti elgiamasi taip pat. Taip pat pagalvokime apie perkeliamumą ir saveikumą. Tai yra esminiai dalykai, jeigu norime, kad vartotojai galėtų rinktis, o nebūtų priversti rinktis tik vieną paslaugos tiekėją. Pone Štailer. Dėkoju. E, tęsiant ankstesnės kalbėtojos e, pasisakymą, manau, kad mes čia esame patiriame istorinį momentą, būdami kartu vienoje salėje dviejų komitetų nariai. Ir iš tikrųjų puiku, kad dirbame kartu, siekdami sukurti tikrą bendrą skaitmenį rinką. Norėčiau dar pabrėžti prieinamumą, taip pat e, plačiai juosčio ryšio prieinamumą, visą tai yra labai svarbu. Taip pat manau svarbu, kad mes visi čia esame kartu. Tačiau niekas dar nekalbėjo apie tai, kokie svarbus yra įgūdžiai, kad piliečiai būtų pasirengę ateičiai. Ir kaip tai gali būti integruota į mokymo programas, kad visi europiečiai galėtų mėgautis skaitmeninės rinkos privalumais. Mano sunus yra devyniarių ir sakiau, kad noriu, jog jisai ne tik žaistų, bet ir kurtų žaidimus. Praėjusią savaitę daug kas dalyvavo E, šią iniciatyvą skirtame renginyje. Ir aš noriu užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų šią skaitmeninę revoliuciją, kurią išgyvename mes dabar tik matome to lietkalnio viršūnę ir manau, kad susidursime su didžiuliais iššūkiais, bet jeigu mes dabar parlamente tinkamai padirbėsime, e, ateities kartos patirs didžiulę naudą, taigi tikiuosi jums visiems, tikiuosi, kad tai yra tik dialogo, mūsų bendro dialogo pradžia, nes man atrodo, kad e, mes kartais per daug atsiribojame savo komitetuose vieni nuo kitų ir ši bendra iniciatyva yra labai labai sveikintina. Dėkoju. Schwab. Panas Švab. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Na, aš norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie yra labai svarbus. Tai yra rinkos sąlygų standartizavimas ir laikausi nuomonės, kad apie tai parlamentas diskutuoja daug metų. Buvo priimtas sprendimas, kad labai sunku e, sukurti vieną tą europinių taisyklių paketą. Tačiau, jeigu tai nebus padaryta e, skaitmeninėje rinkoje, ji tiesiog neveiks. Mes tiesiog negalime leisti, kad egzistuotų 28 skirtingos sistemos ES. Problemas įspręsime, jeigu bendradarbiausime, jeigu bus parengtas standartizuotos taisyklės. Apie tai kalbėjo ponia Kalas. Rinkos panaudojimas taip pat bus labai svarbus dalykas. E, vis daugiau e, žmonių, ypač jaunų žmonių, e, naudosis internetu. Tačiau problema yra kalba, kuri gali būti traktuojama kaip kliūtis elektroniniai e, priekybai. Kitas dalykas yra mažos ir vidutinės įmonės. Pastarusios skundžiasi, kad turi reikalų su skirtingais nacionaliniais teisės aktais. Ši problema turėtų būti sprendžiama. Geografinis blokavimas taip pat turėtų būti sprendžiamas. Dar norėčiau paminėti, kad diskriminavimas gali būti leidžiamas tik tai esant e, teisės aktams, kurie leidžia tokią diskriminaciją. Taigi mūsų dar laukia daug nemažai darbo. Ačiū dabar suteiksiu žodį e, po vieną kalbėtoją iš socialistų, Aldė ir kitų frakcijų. Odė Šileveliova. Ačiū pirmininkė. Aš e, pasinaudosiu galimybę ir kalbėsiu savo gimtają kalbą, čekų. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš norėčiau padėkoti abiems šio pranešimo autoriams. Tai yra puikus pranešimas, jame kalbam apie daug dalykų, tačiau norėčiau paminėti porą iš jų. Jeigu mes kalbame apie pagrindinius principus, e, kurių pagrindų yra kūriamos rinkos, turime kalbėti apie patikimumą, apie sažiningumą ir pasitikėjimą. pasitikėjimas e, yra susijęs su e, ir priežiūros institucijų darbu. Taigi laikausi nuomonės, kad e, atitinkamos institucijos turėtų tinkamus įgaliojimus, kad vartotojai galėtų pasitikėti prekybą internetu. E, siuntinių, siuntinių klausimas. Buvo kalbėta apie tai, kad e, perkant prekes internetu reikia mokėti už pristatymo paslaugas. Tačiau reikia paminėti ne tik šios dalykus, bet ir tiek pa, tai, pavyzdžiui, kiek dienų reikia laukti, kol siuntinys yra pristatomas. Visą tai yra labai svarbu paprastam vartotojui. E, sąžininga prekyba. E, jai užtikrinti labai svarbus geografinis blokavimas. E, ši problema turi būti išspręsta, nes yra susijusi su visų vartotojų prieiga prie internetinių paslaugų. Pirmininkė, visi, kurie yra mano sąraše, turės galimybę pasisakyti. Ponas Daltonas, ponas Rošas ir ponas Šafran. Jeigu kažkam dar reikia išeiti anksčiau, prašau mane informuoti. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti apie, abiems pranešėjams už puikų dokumentą. Visų pirma, reikia suvokti, kad e, skaitmeninė revoliucija vyksta ir jį keis viską. Ir ji įgalins vartotojus e, ir įmonės. Ir apie tai reikia atsiliepti teigiamai, o ne, o ne neigiamai. E, laikomės nuomonės, kad e, Daug kas priklauso nuo pasitikėjimo, kas yra matoma maivų, mainų ekonomikoje. Mainų ekonomika e, suteikia labai didžiulį potencialą e, suderinant paklausą su pasiūla. Kitas dalykas kai kurių teisės aktų paprastims vartotojams netgi nereikia tam, kad jie galėtų įsigyti tam tikras prekes arba teikti paslaugas. Ir reikėtų spręsti tik tai tas problemas, kurios realiai egzistuoja. Pavyzdžiui, geografinis blokavimas, kai asmuo negali, sakykime, įsigyti tam tikros prekes vien dėl to, kad dėl jo buvimo vietos tai yra neįmanoma. Taigi manau, kad dėl geografinio blokavimo reikalingas sprendimas. Dėl taptautinės e, elektroninės priekybos naujų Teisės aktų nereikia. Man atrodo, kad jau egzistuojantis instrumentai gali užtikrinti pasitikėjimą. Papildomų teisės aktų nereikia. O kalbant apie verslą, man atrodo, kad verslas turi prisiderinti prie esamos situacijos ir daugiau orientuotis į vartotoją. Kalbant apie telekomunikacijas, aš tikrai nepritarčiau tam, kad E, būtų kažkaip harmonizuojamas e, dažnių paskirstimas. E, mes nenorime atsiskirti nuo likusio pasaulio. Jūs sakėte, kad 54 procentai elektroninių paslaugų yra teikiama iš Amerikos. Galbūt to pageidauja patys piliečiai Mums tiesiog turėtų kilti klausimas, kodėl tų pačių paslaugų neteikiame mes. Ir galvodami apie rinką, turėtumėm galvoti apie 3 milijardus žmonių. Nes e, visi pasaulio piliečiai gali e, gauti elektroninės paslaugas. Panas Rošas. Ačiū Evelin, ačiū Kajai už puikų pranešimą mes e, matome, kad e, vyksta skaitmeninimo e, revoliucija, kuri keičia viską ir mūsų gyvenimą ir tai, kaip mes įsigijame prekes. Ir laikausi nuomonės, kad ši revoliucija paveiks ne tik mūsų, bet ir mūsų vaikų ir anūkų gyvenimą. ES neturi atsilikti nuo Azijos arba Junktinio Amerikos valstijo. Reikia veikti vieningai, vadovaujantis savo pačių vertybėmis ir principais. Laikausi nuomonės, kad Europai reikalinga e, skaitmeninė rinka, kurioje aktyviai veiktų mažas ir vidutinės įmonės. Nereikėtų pamiršti ir EFSA vaidmens. Skaitmeninis pasaulis ir pasitikėjimas e, juo yra labai svarbus. Kultūros komitetas turėtų tam daugiau dėmesio skirti. IMKO komitetas daugiausiai dėmesio skiria mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mūsų nuomonė didžiausia problema e, mažų ir vidutinių įmonių yra ta, kad trūksta skaitmeninimo įgūdžių. Taigi daugiau dėmesio turėtų būti E, skiriama apmokymams. E, skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbus mainų ekonomikai. Mainų ekonomika teikia labai didžiulį potencialą, kurį mes turime pasinau, panaudoti. E, taip pat reikia ir tinkamo mechanizmo tam, kad būtų sukurta aukšto lygio vartotojų apsauga. Kalbant apie E, skaitmeninė re, revoliucija, aš manau, kad ji iš tiesų iš esmės pakeis mūsų gyvenimą. Dėkuoju. Schaffhauser. Ponas Schaffhauser. Ponios ir ponai, technologijos nėra neutralios. Jos užtikrina stiprumą, galę. Ar mes tikrai norime, kad mus valdytų Google, Amazon e, ir kitos panašios bendrovės? Ar mes vis dar norime ir toliau sugebėti patys rūpintis savo ateitimi. Žinoma, užtikrinant konkurencingumą svarbu galvoti apie būsimas investicijas, infrastruktūrą, bet šioje srityje e, dažnai pasitaiko na, tokio piratavimo atveju, e, kai mėginama pasinaudoti nesažininga konkurencija mažomis kainomis ir uh, reikia siekti apsisaugoti nuo tam tikrų didžiulių bendrovių. Kągi daro Europa, kad pati apsisaugotų taip, kaip tai daro Junktinės Amerikos valstijos. Norėčiau pateikti Jums klausimą. Ne, nepavyks e, išvengti valstybių narių priekaištų, nes čia kyla labai rimtų saugumo klausimų ir negalima uh, jų apeiti, jų ignoruoti, tai būtų didžiulė klaida. Ačiū. Mm, paskelbsiu, kokią tvarką sutiksiu žodį, dar sutiksiu žodį keliems įtre nariams, po to frakcijų atstovams, tiesiog e, informuoju jūs e, Zanda, po to e, Müdi, po to Koratsa, Dantį, Sonja Konsai. parlamento vicepirmininkas, na, e, dėja atėjo per vėlai, todėl ir, ir yra sąrašo gale. Atsiprašau dėl to, dabar pasisakykime tą tvarką, kurią paskelbiau. Taip, taip, jūs taip pat mano sąraše. So, so, thank you. Got it. And then. Merci, Madame la Présidente. J'ai un problème de, de micro. Ačiū labai, atrodo, yra problemų dėl mikrofono. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti abiem pranešėjoms už nuveiktą darbą. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad e, pritariu daugeliu dalykų, kurie buvo pasakyti. Skaitmeninimas yra labai svarbus dalykas, į kurį ES turėtų sutarti dėmesį. Mums reikia reglamentavimo, bet e, reikia viską daryti kartu visose 28 valstybėse narėse. E, kalbėjome apie įvairias platformas, apie tai, kad reglamentavimas e, netinkamas, bet kartu reikia suprasti, kad MVI neturi jokios dėrėjimos įgalios šiuose platformose. dėl e, tam tikrų e, prieigos sąlygų, dėl kitų dalykų, jos e, negali kontroliuoti diskriminacinių sąlygų. Ir norėčiau pateikti du pasiūlymus. Visų pirma, Įsivaizduokime e, skubę ginčių sprendimo procedūrą, nes dabar ginčių sprendimas užtrunka labai ilgai, e, pagalvokime apie Google bylą. Taigi galima būtų sugalvoti sistemą, kuri būtų daug spartesnė ir e, galėtume šiuo atžvilgiu vadovautis telekomunikacijų. Mhm pavyzdžių. O kitas pasiūlymas yra e, susijęs e, su platformų reitingavimo agentūrų steigimu. Tai galbūt užtikrintų platformų neutralumą. Tai gana sudėtingas dalykas techninių paužiūrių ir jeigu būtų privačių reitingavimo agentūrų, tai būtų e, gana naudinga, jos galėtų teikti tam tikras rekomendacijas. Ačiū. Bet kuriuo atveju norėčiau pasakyti, kad e, tai labai gera pradžia, labai daug dėmesio skiriama vartotojams, e, tai e, labai suprantama, bet bendroji rinka yra daug platesnis dalykas, ne vien tik versla, verslas verslui, ne vien tik tokie santykiai ir tokios paslaugos yra aktualios. Kitas dalykas - infrastruktūra. E, svarbu e, skatinti privačias investicijas į infrastruktūrą, bet kartu turime pripažinti, kad vis dėlto ir valstybės turi suvaidinti savo vaidmenį, nes yra sričių, e, kur gana sunku investuoti į tam tikrus objektus, jeigu nesivalstybė yra tam tikrų sunkiai prieinamų sričių ir panašiai reikia ir į tai atsižvelgti. Taip pat reikia pagalvoti ir apie piliečius, kurie gauna um, tuos visus rezultatus, tarkim, jeigu kalbėtume apie užimtumą, apie darbo vietas, reikėtų pagalvoti ir apie pažeidžiamas darbo vietas, ir apie visišką savarankišką užimtumą, turime pagalvoti apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, darbdaviais, e, kitais interesuotais subjektais, kad rastume bendrų sprendimų tam, kad apsispręstume, kokio užimtumo e, modelio norėtume, kokio proceso mums reikia. Reikia ir e, kad nebūtų pernelik didelių spragų tarp tų, kas gauna gerų užimtumo galimybių ir tų, kas jų negauna. E, taip pat reikia atkreipti dėmesį į mokymasi visą gyvenimą, kad žmonės e, nesustotų, ne, ne, neliautų, nesiliautų mokytis, kai jiems sukanka 21 metai. Tai labai svarbu, labai svarbu, kad ir darbuotojai ir visi kiti piliečiai galėtų e, naudotis mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. Ana Marija. Ačiū. Norėčiau visiems nu, abiem pranešėjams padėkoti už puikų pranešimą. Jame aptariami labai svarbus e, skaitminės rinkos e, sunkumai ir norėčiau paminėti pirmiausia du labai svarbius klausimus, kurie man labai rūpi. Svarbu, kad e, internetas būtų atviras, e, e, globalus. Nuolat kalbama apie Europos kompiuterinę debesiją ir kitus regioninius klausimus, bet reikia nesiekti didinti savo konkurencingumo uh, įstumant um, ištinkus uh, kitų regionų atstovus. Mums uh, um, reikia ieškoti kitų sprendimų, tai itin svarbu. Be to, skaitminė revoliucija daug spartesnė, daug stipresnė, nei kad uh, galėjome tikėtis ir ji vyksta jau dabar, o prie vairo esame ne mes. Manau, kad turime visi suprasti, pripažinti savo klaidas, pripažinti, kad e, e, inovacijos e, vyksta, jos labai svarbios ir joms vadovauja ne politikai. Esame galinėje sėdinėje ir galime tik padėti, tik kurti galimybės kaip reguliavimo institucijos. Taigi, koks yra mūsų vaidmuo? Mūsų vaidmuo užtikrinti, kad būtų viskas ne tik ardoma, bet ir kuriama ir Apie tai kalbėjo ir e, kolegos. Kalbėjo apie protekcionizmą, be kita ko, kuris yra e, naikinanti jėga ir e, turėtume jo vengti, kaip politikai turime atlikti šį vaidmenį. Taip pat kalbama apie vadinamąją saugaus uosto savoką ir reikia užtikrinti tinkamą duomenų srautą ir kartu užtikrinti duomenų apsaugos reglamentavimą, kad e, turint omenyje tą sprendimą. Taip pat e, dėl elektroninės priekybos vėlgi turime atverti e, rinką siuntinių siuntimui Europoje. Reikia atviresnės paslaugų rinkos ir taip pat reikės e, pagalvoti apie PVM sistemos supaprastinimą. Ačiū pirminkę. E, dėkuoju dabar Nikola Dantį. Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Ačiū abiems pranešėjams e, už parengtą pranešimą. Aš visų pirma vertinu, kad pažvelgta horizontaliai rengiant šį pranešimą. Ir e, dabar yra organizuojamas bendras dviejų komitetų posėdis ir tai rodo, kad e, pirmą kartą e, stengiamės į bendros rinkos, bendros skaitmeninės rinkos klausimą pažvelgti horizontaliu aspektu. Uh, E, skaitmenimas jau įeina į mūsų gyvenimą, nors mes gal to ir nepastebime. Ir e, skaitmeninimas prisideda prie e, Europos ekonomikos atgaivinimo. Aš daugiau nenoriu leistis į detalės, bet laikausi nuomonės, kad skaitmeninimas gali suteikti labai daug galimybių įmonėms E, kurios e, galės pasinaudoti naujos bendros skaitmeninės rinkos potencialu. Kaip ir buvo sakyta, e, bendra skaitmeninė rinka veiks tinklų, kurie neturi sienų pagrindų ir tai yra labai svarbus aspektas. Dar vienas dalykas - elektroninė valdžia. Jeigu bus sukurta e, elektroninė valdžia, man atrodo, e, bus galima teikti e, paslaugas, valdžios paslaugas greičiau ir sparčiau. Kitas dalykas turime užtikrinti vartotojų pasitikėjimą. Rinka bus stipri, jeigu piliečiai galės pasikliauti e, saugiu tinklu, galės pasikliauti tuo, kad e, sandoriai, kurie vyksta internete, vyksta saugiai. Dėl mainų ekonomikos. Jau matome, kad ta ekonomika egzistuoja e, būtent dėl e, besiformuojančios e, bendrosios skaitminės rinkos ir reikėtų rasti būdų, kaip tą ekonomiką reglamentuoti. Europos parlamentas parems komisiją, kad pastaroji kuo galima greičiau gyvendintų komunikate nustatytus tikslus. Dėkoju. Um, must... Ačiū labai. Turiu pripažinti, kad uh, man padarė didžiulį įspūdį susitikimas, kuris vyko prieš šį posėdį. Jis uh, skirtas, uh, buvo skirtas mažoms vidutinėms įmonėms, kurios vykdo priekybą internetu. Taigi norėčiau būtent ties šiuo klausimu sutelkti dėmesį. Daugelis kolegų apie tai kalbėjo, na, mm, nepritariu tiems, kas pateikia 200 klausimų ir paskui išeina. Uh, Norėčiau pakalbėti būtent apie tą internetinę prekybą. Turiu pripažinti, kad tas susitikimas su MVI atstovais mane įvarė į depresiją ir uh, Jau trečiąją kadenciją parlamentas vis kalba apie su šias rytimis susijusius sunkumus. Čia šiuose rūmuose atrodo 2005 metais ar panašiai, ar 2009 metais vyko įvairių forumų, kurių tikslas buvo spręsti šias problemas. E, kalbėjome apie e, internetinę priekybą ir pagrindinės problemas kylančias šioje srityje. Ir e, pavyzdžiui, ponia iš Austrijos gaminant moliūgų sieklų aliejų skundėsi, kad negali parduoti to savo aliejaus į Vokietiją arba į Italiją dėl to, kad e, siuntiniui kertant sieną e, jo siuntimo kaina e, labai padidėja. Visi žinome tas problemas dėl įvairių PVM sistemų, dėl to, kad, tarkim, neįmanoma dėl tam tikrų tarifinių kliūčių užsisakyti drabužių, kad jie būtų pristatyti į kitą šalį. Taigi, iš MVI šiandien uh, E, girdėjau apie tas pačias problemas ir tai tikrai gėda, turi būti gėda mums visiems dėl to. Šiandien e, jau dirbame ties pranešimu savo iniciatyvą ir tikrai tikiuosi, kad tas e, pranešimas, tai, kad jame sutelkiamas dėmesys į bendrąją skaitminę rinką, tikrai atneš gerų rezultatų. Šiandien jau Ne pirma diskusija vyksta, kalbama ir apie veiksmų planą, ir atsiekamumą. Reikia konkretaus tikslo, konkretaus e, laiko tvarkaraščio, kad galėtume judėti į priekį ir labai to tikiuosi. E, veiksmų plane turi būti nustatyti konkretus e, tikslai, kad atsikratytume tų 28 PVM sistemų skirtingų. Dabar jau tuoj baigsiu. Jeigu kažkas sako, kad e, pernelik didelis reguliavimas, e, taip, e, mums reikia vieno, vienodo reglamentavimo. Ačiū. Gerai, dabar Malin Metsi. Ačiū pirmininkė, ačiū labai. Puikiai padirbėjo abi pranešėjos. Ir dabar jau yra platformą tolesnėms diskusijoms. Norėčiau išsakyti dvi trumpas pastabas, taupydama laiko. Dėl Europos vartotojų um, reikia būtinai apsaugoti jų teisės, jų interesus. Tai e, turi būti mums svarbiausia, kad e, išlaikytume vartotojų pasitikėjimą, nes kitaip e, visa mintis kurti skaitmeninė rinka bus beprasmiška. Reikia pagalvoti apie tai, kaip galima toliau vystyti šią temą ir e, pagalvoti apie tai, e, kaip užtikrinti pasitikėjimą, nes be pasitikėjimo viskas e, neteks prasmės. Taip pat e, saugaus uostų vadinamasis režimas, e, su kuriuo yra susijęs ETS sprendimas, e, reikia šias problemas taip pat skubiai spręsti. Ir priemonės, kurios bus pasirinktos, turi užtikrinti aukščiausią apsaugos lygį ir turi atitikti savo tikslą. E, taip pat norėčiau kai ką pasakyti dėl telekomunikacijų paketo. Kai vyko e, trišalis dialogas, e, dėrybos, buvo pasiektas tam tikras kompromisas imko ir manau turėtume turėti tai omenyje. Komisija įsipareigojo spręsti klausimus dėl atitinkamos direktyvos, dėl vartotojų teisų, tai taip pat labai svarbu. Ir uh, E, kadangi kalbame apie bendrąją skaitmeninę rinką, vartotojų teisės labai svarbios ir reikia šias problemas spręsti nuosekliai, atliekant poveikio vertinimą, atliekant visapimančią e, peržiūrą e, susijusią su telekomunikacijų ir kitomis sistemomis. Taigi tai labai svarbu. Ir paskutinis dalykas. Taip pat labai svarbus, negalime kalbėti apie skaitmeninimą, jeigu Taip pat e, nespręsime su trimačių spausdinimu susijusių problemų. E, svarbu, kad e, šioje srityje nebūtų piknaudžiavimo, taigi tai yra mano svarbiausios pastabos. Ačiū. Tiesiog norėčiau Jūs informuoti, kad dėl universaliųjų paslaugų, visuotinių paslaugų direktyvos peržiūros tą klausimą ir aš kėliau, ir ponas Buzek. Uh, Tame susitikime, kuris vyko su komisijos nariais praeitą savaitę, mes priminėm jiems dar kartą apie komisijos prisimtą įsipareigojimą peržiūrėti šią direktyvą, kad būtų atnaujintas požiūris į vartotojų teisų apsaugą šioje direktyvoje. So, thank you very much. This is... Pone Jakonsari, dėkoju. Ši diskusija labai įdomi. Pone Koraco Bild pasakė, kad galbūt turėtume būti kuklesni šiame skaitmeniname amžyje. Europa nėra tarp pirmaujančiųjų. Visa tai yra tiesa. Taip pat manau, kad būtų naudinga pridurti, jog mes įžengėme į naują teritoriją ir pradedame naują nuotikį. Ir yra čia labai daug nežinomųjų ir nežinomų nenumatytų pokyčių. Ir todėl būtų labai svarbu, kad komisija e, atliktų tyrimą, kuris išnagrinėtų platesnį skaitmeninimo poveikį Europos visuomenėms ir piliečiams. Tai būtų labai svarbu. Ir paskui reikėtų pasidomėti e, tokiais žodžiais kaip dalyvavimas, įtrauktis, e, vienodą prieigą visiems ir ypatingą dėmesį reikėtų kreipti į įvairiopus pažeidžiamų grupių poreikius, sakykime, ar tai būtų neįgalieji, ar pagyvenę žmonės, kurie prisidėjo prie mūsų klestėjimo per visą savo gyvenimą, o dabar kyla pavojus, kad mes, jie pasijus atskirti, tai manau būtų labai blogai. Kai kas jau minėjo žodį pasitikėjimas ir pasitikėjimą kuriančios priemonės, tai taip pat yra be galo svarbu. Mes e, bandome automobilius, ar jie saugus keliuose, ir e, tai yra prevenciniai testai bandymai. Man atrodo, reikėtų atlikti tokius pačius bandymus ir su įvairiausiomis kompiuterinėmis programomis, kad išvengtume klaidų. Esu tikra, kad ES turėtų pirmauti šiame saugumo darbe. Dėkoju. Dėkoju, ponė Trocnovskiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, komunikacijos priemonių greitas vystimasis reikalauja, kad ir pramonės greitai reaguotų ir todėl teisėkuros institucijos e, turi suvaidinti savo vaidmenį, kad e, sukurtų tinkamą kontekstą įmonių veiklai ir augimui. Visi dėl to sutarėme. Ir komisijos pasiūlymas bei pranešėjo rekomendacijos kelia daug abejonių. Šis iššūkis yra labai svarbus Europai ir reikia į jį pasižiūrėti rimtai, o nelaikantis kažkokių atgyvenusių nuomonių. Priverstinė e, bendros rinkos integracija e, turi neigiamų dalykų, pavyzdžiui, federalizacija E, kalbame apie dereguliaciją, taip pat e, ekonominės saugumą, kuri užtikrintų mūsų MVI, kurios yra labai jautrioje situacijoje ateitį. Man atrodo, kad prancūzų e, turtas nukentės dereguliavus paslaugų sektorių. Jūs kalbate apie infrastruktūrą, įrankius ir apriepti, bet niekada nekalbate apie kaštus. Prancūzijoje daug zonų dar yra baltos, e, dar nėra ten e, internetinės prieigos. Kaip dėl šeštojo paragrafo, kur sakoma, kad e, kelia nerima skirtingi suskaidyti nacionaliniai požiūriai. Ir mes sakome taip bendra, tarptautiniam bendradarbiavimui skaitmeninime, sakome taip prieinamoms ir efektyvioms paslaugoms, logistiniam bendradarbiavimui, bet ne, sakome, nacionalinių interesų paminimui. Ir ponas Žyva yra neteisus sakydamas, kad reikia susilaikyti nuo nacionalinių interesų. Ir mūsų frakcija teiks pakeitimus, pakeisti visus šio dokumento aspektus, kurie pamina nacionalinius interesus ir tas nuostatas, kurio yra nepakankamas kalbant apie duomenų apsaugą. Dėkoju. Antanas Goga, Renata Zoiner ir dar keli kalbėtojai liko sąraše. E, atsiprašau už vėlavimą, tačiau turėjau dalyvauti kitose posėdžiuose, turėjau skubėti, kad spėčiau iš šį. Ir norėčiau e, išsakyti savo optimistinę nuomonę šiuo klausimu. Tačiau be šios teig, šio teigiamo požiūrio pasakysiu, kad dar daug lieka ką padaryti, dar daug kliučių reikia pašalinti ir mes negalime e, ir mes be to nepasieksime sėkmės. Kaip girdėjote, mes šį klausimą jau ilgai diskutavome ir ilgą laiką tikėjomės, kad galėsime pasiekti tas, įžengti į skaitmeninį amžių, bet tai nėra labai lengva. Jeigu pažvelgtume į JAV, pamatytume, kad tik 66 iš 500 įmonių yra konkurencingos šioje srityje. Ir apie Europos įmonės to pasakyti negalima. Ir tai yra liūdna. Yra daug mums užduočių, mes turėtume jas tinkamai apsibriežti, kadangi tikrai darbo turime daug, kalbant apie teisėkuros darbą, ir galėtume padėti pranešėjams padarydami paprastus dalykus, pavyzdžiui, sumažindami kliūčių kiekį iš kitos pusės. Taip pat turime imtis pa, e, pa, paramos veiksmų padėti tiek vartotojams, tiek įmonėms, kurios nėra tiek pasigauščiusios būti konkurencingos šiame sektoriuje. Taip pat turime padėti ir vartuot, vartotojams e, pa, padidinti jų pasitikėjimą, užtikrindami saugumą. E, čia mes dar smarkiai atsiliekame. Manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir gera pradžia. Esu optimistė ir manau, kad dabar mes padarėme gerą pradžią. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad visų pirma, mes turime labai gerą pagrindą, kuriuo remdamiesi galime aptarinėti šį pranešimą. Mano galva yra trys klausimai, kurie yra be galo svarbus. Pirmas yra tai, kad e, skaitmeninėje ekonomikoje negalima būti antruoju. Visada galima pasirinkti pirmąjį, pirmąją vietą. Ir tai labai keičia įsigalėjusią logiką. Jeigu bandysime, jeigu kas nors norėtų tai padaryti, jeigu kas nors norėtų apsaugoti Europą, kitus palikdami už durų, tai e, bus taip, kad mes savus saugosime nuo savos konkurencijos. Jeigu norime būti globalia lyderė, turime būti globaliai atviri, kad pasiektume būtinų tikslų, tiek kalbant apie duomenų srautus, tiek apie pasaulinę konkurenciją. Antras klausimas. Jeigu norime pirmauti, turime priimti skaitmeninimo atnešamus pokyčius, turime būti atviri naujiems verslo modeliams, kylantiems iš skaitmeninio progreso. Žinome apie RNB ir kitus, kitos, kitas naujoves, turime į visą tai žiūrėti kaip į būdą transformuoti ir keisti mūsų ekonomiką ir konkurencingumą. Ir galiausiai e, reikia kalbėti ir apie tai, kad mes jau 30 mečius kalbame apie skaitmeninimą, o technologijos nelaukia, jos žengia pirmin. internetas ir skaitmeninimas ne tik įsiverš į visus sektorius, bet pakeis ir mūsų visuomenės logiką. Ir kad būtume pirmi, turime turėti geriausias techninės sąlygas. Manau, kad vienas svarbiausių, vienas svarbiausių užduočių mums dabar yra tai, kad turime pirmauti mobiliojo interneto srityje, nes tokiu būdu mobiliosios paslaugos, mobilus verslas ir visi kiti panašus dalykai galės klėstėti. Mes galime pasirinkti tai, galime pasirinkti leisti Aziją ar Amerikai pirmauti, arba galime nuspręsti nuo Europos telekomo iki automobilių pramonės leisti pirmauti. Ačiū toliau Antanas Guoga. Dėkoju pranešėjams ir sėkmės. Tikrai e, darbas nebus lengvas. Aš iš šalies stebiu šį procesą ir taip pat pats bandau dalyvauti. Mes esame laimingi, nes turime puikų, mm, puikų viceprezidentą Ansipą. Jis tikrai labai sėkmingai pasidarbavo modernizuojant Estiją. Jie tapo pirmaujančią e-valstybę pasaulyje, e, elektroniniai rinkimai vyksta ten sėkmingai. Taigi mes turime sekti juo ir įsiklausyti kiekvieną jo žodį, nes jis yra mūsų viltis. Šioje revoliucijoje visą laiką reikia vėliavnešio. Visą laiką reikia padėti kažkam būti priekyje ir tada jis mus išves pirmin. Tai bus sunku, kadangi namuose e, klesti populistiniai požiūriai. Tai galbūt atneša trumpalaikės naudos. Taigi Uber nuobaudos Prancūzijoje gal iš pirmo žvilgsnio ir atrodo gerai, bet nieko gero net neš. Mes kenkiame Europos ateičiai, e, bausdami Amerikos įmonės. Google persekiojimas Europai naudos net neš. Turime pagalvoti giliau. Net ir Google, kai kurie akcininkai yra europiečiai, tai yra vieša įmonė, pasaulinė įmonė. Taigi mes tiesiog turime susivienyti ir priimti sunkius sprendimus. Ir jeigu ko nors nesuprantame, tai tada pasitarkime su ekspertais. Ir laikydamiesi pusiausviros mes galėsime padėti komisijai suteikti mūsų jaunimui tikrą šansą gyvenime. Dėkoju. Renata Sorė. Atsiprašau, kad palikau jūs pačiai pabaigai. Dėkoju, pirmininkė. Pabaigoje norėčiau ir aš išsakyti uh, keletą pastabų. Visų pirma, sveikinu pranešėjas, kurios uh, sukūrė puikų pagrindą uh, E, tolesniam darbui. Aš taip pat e, noriu padėkoti už e, šiandienos diskusijas, kurių metu išriškėjo skirtingos nuomonės. Ir tai rodo, kad esame tik tai kelio pradžioje. Aš nenoriu kalbėti kaip populistas, tačiau noriu kalbėti kaip žmogus, kuris laikosi nuomonės, kad bendrosios skaitminės rinkos kontekste protekcionizmui vietos nėra. Šiandieną um, Žiniasklaidoje buvo e, rašoma apie įmonių e, susijungimą. MC Square, e, amerikietiška įmonė, veikianti skaitmeninė, teikianti skaitmeninės paslaugas, įsigijo vieną svarbę europinę įmonę. Visą tai rodo, kad e, europinės įmonės e, susiduria su problemomis, e, konkuruojant su Amerikos įmonėmis. Europoje mažėja įmonių, kurios teikia paslaugas internete. Tokią situaciją mes stebime jau keletą metų. Ir šiandieną matome, kad trūksta uh, E, IKT e, sektoriaus, nes mes jau pralaimime kaip Europa e, kovą konkuruodami su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir kitomis šalimis. Atrodytų, kad Europa pereina prie tokios uždaros platformos, kurioje vietos kitiems nėra. Dėkoju. Dar vertimas bus užtikrintas min, keletą minučių. Nežinau, ar per tas kelias minutės e, komisijos atstovas sugebės atsakyti į visus užduotos klausimus. Degraf e, žodis iš Europos komisijos. Prašome, pateikite pastabas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti greičiau, pasakyti šiek tiek mažiau nei pasirašiau. Visų pirma, sveikinu parengtą pranešimą. E, kalbant apie prioritetus, e, ambicijų lygmenį, bei tai, kad reikia imtis konkrečių veiksmų ir akcentuoti įgyvendinimą. Tai yra svarbus dalykai. E, reikia pasakyti, kad pranešimas yra patvirtintas neseniai ir stengsime jį atsižvelgti. Atrodo, kad sutarėme dėl e, kelių dalykų. Europos parlamentas sako, kad e, kyla problema e, dėl fragmentacijos ir dėl to bendroji skaitmeninė rinka neegzistuoja. Per pastarosius keletą metų mes siekiame pasiekti tam tikrą harmonizavimo lygmenį, tačiau vis dėlto vis dar egzistuoja 28 taisyklių paketai. Jeigu esi maža vidutinė įmonė, nori įsisteigti kitoje valstybėje, tai turi per tą pačią procedūrą pereiti 28 kartus. Ir um, tai kelia problemų. Problemas reikia spręsti. Taip pat buvo išsakyta daug puikių minčių buvo sakyta, kad reikia vadovautis holistiniu požiūriu. Tai nėra meniu, iš kurio reikia pasirinkti. Mes turime dirbti kartu, mes turime laikytis geros teisėkuros principų, organizuojame labai daug konsultacijų ir tikimės, kad tos konsultacijos duos mums daug geros informacijos. Taip pat reikia vadovautis E, technologinio neutralumo principu, nes e, technologijos e, keičiasi labai sparčiai ir reikia dėmesį skirti konkurencijai. Reikia suvokti, kad mes nesame vieni, mes esame platesnės ekonomikos dalis. E, taigi reikia pažiūrėti į e, likusį pasaulį, reikia žiūrėti, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas ir sažiningumas. Apie tai šiandieną buvo kalbėta ir komisija tik tai gali tam pritarti. Man atrodo, vienas e, parlamento narys nevatai sakė, kad komisija stengiasi primesti tam tikrus tiklus, tikslus, tačiau taip nėra. Mes žiūrime, kokią pažangą siekia valstybė narė, tačiau neketiname primesti kažkokiu kokiu nors e, tikslu, kad e, kiek pirkėjų turėtų pirkti internetu vienoje ar kitoje šalyje. Dėl e, elektroninės prekybos. Jeigu mes lyginsime situaciją prieš 15 metų, tai ir fizinėje rinkoje buvo kliučių, kurios sukūrė pačios įmonės. Taigi, kalbant apie skaitmeninę rinką, mes taip pat turime spręsti geografinio blokavimo problemą. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą prieigą prie informacijos ir taip pat sukurti tinkamos priemonės e, geografinio blokavimo problemai spręsti. Deja, apie tai jūsų e, pranešime nekalbama. E, rinka taip pat turi atlikti savo darbą, apie ką kalbėjo parlamentas, parlamento nariai, reikėtų nepamiršti ir visuomenės, struktūrinių fondų Pramonė taip pat turi investuoti, kad mes būtumėm lyderiai daiktų interneto atžvilgių, 3G e, ryšio atveju. Taip pat reikia didesnio duomenų saugumo, reikia užtikrinti e, skaitmeninio turinio perkelimą ir panašiai. E, skaitmeniniai įgūdžiai yra labai svarbus, antraip mes tikrai savo jau subrištų tikslų nepasieksime. Dėkoju. Ačiū, ponas Degraf. Ar buvo ir antrasis komisijos atstovas, kuris norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet e, pastirausiu pranešėjų, gal kiekviena norėtų dar pasisakyti. Dar liks